Mielas kolegės, mėly kolegos, perėsime prie balsavimo. Pradėsime nuo Neits Uterbrook pranešimo. Bal kas už, pakelkite rankas. Kas prieš, susilaikę. Priimta. Pranešimas Mulder. Balsuosime dėl pakeitimų dviemis dalimis. Pirma dalis.